posėdžiui jungtinėse tautose yra labai svarbu šiandieninė diskusija. Kalbant apie kovą su terorizmu, noriu Jums priminti, kokiamis nežmogiškomis, ne, nežmogiškomis sąlygomis yra kalinami žmonės, pavyzdžiui, Ruandoje ir Libijoje. Mirties nuosprendis jiems prasideda jau nuo e, įkalinimo pradžios. Reikia turėti omenyje, kad labai daug žmonių yra kalinami e, neteisėtai, be priežasties. Taip pat noriu priminti situaciją vakarų Saharoje, jau ilgalaikę situaciją tame regione lieka neaiški ir e, aiškumo nedaugėja. Taip pat reikia prisiminti pabėgėlius, kurie palieka savo gimnavasias vietas dėl klimato kaitos. Ponas Lamsdorf, ačiū. Pone pirmininkė, 2005 metais švenčiant 60 jungtinių tautų gimtadienį buvo įkurtos naujos struktūros, taikos komisija bei žmogaus teisų taryba, tarp taikos uh, užtikrinimo komisija pakankamai veiksmingai dirba, apie žmogaus teisų tarybą to pasakyti dėja negalime. Buvo minėta rezoliucija ir iš tikrųjų reikia reformuoti žmogaus teisų tarybą, nes jos veikla yra per daug vienpusiška. Ir iš tikrųjų aš apgalestauju dėl to, kad Izraelio klausimas yra taip eskaluojamas Golsono pranešimo kontekste situacija Irane buvo taip pat minėtas mirties bausmės taikymo kontekste ir aš noriu paklausti, ką tai reiškia. Manau, kad jeigu situacija nesikeis, tai mes e, turėsime perkelti žmogaus teisų klausimus į trečiąjį e, komitetą, nes tik tokiu būdu sugebėsime pakeisti situaciją. Ponas Vandės Tok. Ačiū pirmininkė. Jūs žinote taip pat kaip ir mes, žmogaus teisų taryba jungtinėse tautose yra didžiulis farsas. Ši taryba yra paimta islamo šalių konferencijos įkaitę ir e, jų tikslas yra tik tai kaltinti Izraelio valstybės siekiant ją sunaikinti. Žmogaus teisų taryba pažeidžia visas e, mūsų supratimu įmanomas žmogaus teisės. Pone pirmininkė, jeigu mūsų parlamentas nori kovoti už žmogaus teisės, tuomet jis turi pasmerkti visas žmogaus teisų taryboje priimamas rezoliucijas, kurios siekia apriboti nuomonės laisvę. Tokios šalis kaip Egiptas, Pakistanas ir kitos labiausiai pažeidinėja žmogaus teisės, o dabar ir Iranas taps žmogaus teisų tarybos nare. Dar trūksta tik tai Šiaurės Korejos ir jau visas gražiausias valstybės, kabutėse, turėsime susirinkusias prie vieno stalo. Ta institucija verta pasibjaurėjimo ir nereikia jos rimtai traktuoti. Mūsų parlamentas turi labai aiškiai atsiriboti nuo žmogaus teisų tarybos. Ačiū, ponas Breda. Dvi minutės kalbės. Ponas Prėda, dėkuoju pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau priminti parlamento nariams, kad kai buvo įsteigta žmogaus teisų tarnyba, kaip atskira institucija jungtinėse tautose, buvo kalbama apie tai, jog būtina geriau saugoti žmogaus teisės visame pasaulyje. Reguliariai yra peržiūrimas ir tikrinamas žmogaus teisų padėtis visame pasaulyje. Ir tuomet atrodo, kad žmogaus teisų taryba būtų teigiamas žingsnis į priekį. Kartu buvo kalbama ir apie tai, jog nereikia šios e, struktūros politizuoti. O tai reiškia, kad jeigu taryba turė, e, tinkamai vykdė savo mandatą, mandatą jį turės pripažinti, kad e, dar daug ką reikia pakeisti. Ir dėja, žmogus teisų stebėjimo sistema yra tikrai nepakankama ji veikia pernelik lietai ir tą žinome iš patirties Gvinėjoje. Nes e, tos sistemos veikimas būtent sprendžiant šią krizę nepasiteisino. Ir žmonės, kurie pažeidė žmogaus teisės, iki šiol yra nenubausti. Turime keisti šią struktūrą. ES turėtų raginti žmogus es tarybą sukurti reagavimo į krizės centrą, kuris galėtų sparčiai reaguoti į padėtį, besikeičiančią padėtį Afganistane, Irane, Irane ar Gvinėjoje. Ir tą turime padaryti kuo skubiau, nes mums reikia tikrai patikimo partnerio, e, su kuriuo galėtume plėtoti dialogą žmogus teisų klausimais. Pone Kretu, pirmininkė, kolegos, norėčiau pakalbėti apie padėtį gazoje. Tai nuolatinį susirūpinimą keliantis dalykas, ypač žmogaus teisų padėtis. Prisiminkime, kas buvo po kovos veiksmų praėjusiais metais. Sunku pasakyti, kas labiausiai nukentėjo, kadangi iš tikrųjų uh, Abi pusės patyrė didžiulius nuostolius, kalbu apie civilius gyventojus. Ir taip pat labai dažnai sunku daryti takoskirą tarp karinių, civilinių dalykų gazoje, nes e, kraštas yra labai militarizuotas Hamaso. Nemanau, kad mes turėtume bandyti išskirtinai kaltinti vieną pusę. Tačiau humanitarnė padėtis turėtų versti mus veikti ten ir kitose jautriose vietose, ypač jeigu mes norime kovoti su konfliktų priežastėmis ir labiau įtraukti tarptautinės organizacijas bei skatinti taikos dialogą. Tai susiję ir su ES pajėgumais bei autoritetu. Ačiū. Ponas Kelamas, dviems mintėms. Dėkuoju, ponė. Ponas pirmininkė, komisarė. Vienas iš parlamento prioritetų yra ir spręsti sudėtingas situacijas, kur žmogaus teisų, teisų tarybos veikla tapo labai politizuota. Tai yra nepaprastai svarbu. Už tai ES delegacijos turėtų reikalauti, kad būtų nustatyti kriterijai žmogaus e, teisų tarybos narystiai. Tai yra susiję pirmiausia su minimaliais bendradarbiavimo e, reikalavimais ir tam tikromis procedūromis. Tačiau iki šiol dėl tam tikrų valstybių nebuvo, nepavyko priimti rezoliucijų dėl tam tikrų sumetimų. Taip pat norėčiau paminėti du parlamento prioritetus. Pirmasis - Baltarusija. Priešingai lūkesčiams žmogaus teisų padėtis ten nepagerėjo, o atvirkščiai. Norėčiau pabrėžti tai, ką sakė šiandieną ponas Milinkievičius. Europos Sąjunga pagaliau turi realius vertus padaryti spaudimą Lokašenko sprendimui, kad būtų pagerinta padėtis. Tai galėtų būti sąlyga tolesnė ES pagalbai ir bendradarbiavimui. Antras dalykas, norėčiau paraginti paremti pastarių savaičių viešą kreipimąsi 18 Rusijos žmogaus teisų aktyvistų, įskaitant žmog... E, Sakrovo taikos premijos laimėtojo Kovaliovo kreipimąsi. Dėl teisės į nepriklausomą informaciją rusų kalba Baltarusijoje. E, tai Kartais ES yra negerai ginti tokius e, aktyvitus kaip Kovaliovas ir taip pat e, remti e, Putino veiksmus, kuriais siekiama transliuoti kuo daugiau rusų kalbą ir perteikti prieš kažinės. Perinėme prie procedūros, prašau žodžio, ponia Basesku în atenția dumneavoastră cazul soldatului izraelian Gilad Shalit răpit la Keren. Dėkoju. Aš norėčiau pakalbėti apie Izraelio kareivį, kuris dingo 2006 m. Liepos mėnesį. Jam buvo tik tai 19 metų. Praeitą savaitę su parlamento delegacija lankiausi Izraelyje ir, ir mes susitikome su šio kareivio tėvu. Puikiai žinome apie Ženevos konvencijos e, straipsnius, e, kuriuose kalbama apie e, apie karo belaisvius. Tačiau jo artimieji negalėjo gauti jokios informacijos apie jo buvimo vietą.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 Reikia labai aiškiai pasakyti, e, kad besivystančiame pasaulyje žmogaus teisės dar labai dažnai yra negerbiamos. Tačiau nepamirškime, kad lygiai taip pat dažnai elgesi ir išsivyšiusios šalis. 1992 m. gruodžio 18 dienos e, Generalinės asamblėjos rezoliucijoje yra kalbama apie tai, jog būtina gerbti uh, tautinių mažumų kalbinės teisės. Šios teisės yra aktualios e, ir išsivyšysioms šalims. Toliau tame pačiame dokumente kalbama apie tai, kad tautinių mažumų atstovai turi teisę mokytis mokykloje savo gimtają kalbą. Ir kelios valstybės narės nepaiso šio reikalavimo. ES atrodys patikima tik tuo atveju, jei ji galės tinkamai spręsti tautinių mažumų teisų pažeidimų klausimus. Ačiū pirmininkė. Per artimiausius du metus mes turime pasiekti rimtos pažangos, stiprindami jungtinių tautų vaidmenį žmogaus teisų taryboje nes po dviejų metų turėsime įvertinti tarybos veiklą. Kai kurie kolegos neteikia per daug reikšmės šiam klausimui, e, taip pat kaip galbūt ir e, visų jungtinių tautų vaidmeniui. Taigi ES gali daugiau nuveikti, siekiant labiau apsaugoti žmogaus teisės, mes turime kalbėti vienu balsu ir taip pat turime plėsti bendradarbiavimą su JAV žmogaus teisų kontekste. Europos parlamentas privalo elgtis labai apdairiai, dalyvaudamas e, atitinkamuose peržiūros procedūrose susijusiuose su žmogaus teisų būklę e, pasaulyje ir e, žiūrėti, kokia yra situacija valstybėse narėse. Pone pirmininkė, pone Gergijova, tarybos pirmininkė, aš norėčiau atkreipti dėmesį į Irano veiklą žmogaus teisų taryboje. Vasario mėnesį Irane smarkiai, e, tiksliau buvo įvertinta žmogaus teisų padėtis Irane. Iranas pats teigia, kad gerbė žmogaus teisės, tačiau aš noriu kreipti dėmesį į keletą aspektų. Vakar ponė Marija Radžiavė kalbėjo apie savavališkus suėmimus e, ir kankinimus, kurie yra taikomi Irano e, opozicijos atstovių moterų atžvilgių. Šiandien mes negalime taikstytis su tuo, kad Iranas gali būti aukščiausios žmogaus teisų apsaugos institucijos nariu. E, nes koks tai būtų signalas kitoms valstybėms, kuriuose yra negerbiamos žmogaus teisės. ES turi užimti e, vieningą poziciją ir turime aiškiai pareišti, kad Irano kandidatūra yra nepriimtina. Ponas Svens, vieną minutę kalbės. Ačiū, pirmininkė. Rezoliucijoje labai džiaugiuosi tais, punktais, kuriais reikalaujama griežtai e, pasmerkti žmogaus teisų pažeidinėjimus atskirose valstybėse, priimant e, specifines atskiras rezoliucijas. Anksčiau taip nebuvo elgiamasi. Todėl būtina pakeisti tą situaciją, nes tarptautiniai bendruomeniai tai yra vienintelė galimybė kovoti su žmogaus teisų pažeidinėjimu. Kalba neina apie tai, kad mes norime statyti kitus prie gėdos stulpo arba kištis į kitų valstybių vidaus reikalus. Mes paprasčiausiai turime parodyti, kad negalime taikstyti su sistemingais žmogaus teisų pažeidinėjimais ir turime išreikšti savo solidarumą ir paramą skriaudžiamiems asmenims. Todėl e, yra būtina priimti tas rezoliucijas taikomas atskiroms valstybėms jungtinėse tautose. You, Dėkuoju, ponės, ponas pirmininkė. Es valstybės narės pirma turėtų sutvarkyti namuose, o tik paskui grasyti pirštu kitiems. E, čia norėčiau paminėti spaudos laisvę ir Mes žinome, kad kartais net deginamos knygos. Belgijoje uždraudžiamos politinės partijos. E, panašių dalykų pasakė Vokietijoje. Taip pat e, Junktinėje karalystėje bandoma kai ką įstumti pro galinės e, duris, kai vyriausybė bando neleisti tam tikrų dalykų imtis ir pasitelkia čia teismus. Mes turime gerbti žodžio, gerbti žodžio laisvę, susirinkimų laisvę ir rinkimų laisvę. Ačiū, panas pirmininkė. Dėkoju. Diskusija apibendrinti suteiksiu žodį ponui Lopes Garido tarybos vardu. Dėkoju, ponas pirmininkė. Esu labai dėkingas visiems nariams už pasisakymus. Manau, šis klausimas yra esminės svarbos. Taip pat manau, kad žmogaus teisės yra vienas iš ES pagrindų, tą sakiau ir pradžioje. Mes manome, kad ES dalyvavimas Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje yra dalykas, kurio mes turėtume siekti ir toliau. ES visuomet pasisakė už šios tarybos e, steigimą. E, Kai buvo pasakyta, ji pakeitė komisiją žmogaus teisų. Taip pat manau, kad tai yra e, priemonė, kuri galėtų mums sudaryti galimybę deramai e, žiūrėti į žmogaus teisės visame pasaulyje, žiūrėti į visas rytis, kur reikia veikti, kur jungtinės tautos turi įsikišti ir paskelbti deklaraciją. E, pirmininkaujanti valstybė, Ispanija, e, nuolatos dalyvauja diskusijose žmogaus teisų tarybos sesijose ir kalba ES vardu ir mes ir toliau tą patį darysime. Pirmininkaujanti valstybė kalbės, pasisakys kitos, kitoje, ateinančioje žmogaus teisų tarybos sesijoje. Tai visiškai atitinka visų ES narių interesus, taip pat e, komisijos poziciją. Ir komisija taip pat daro atitinkamus pareiškimus. Mes visiškai pritarėme tokios struktūros kaip taryba egzistavimui, nes e, tai yra naudingas e, dalykas, nors kartais ne visuomet viskas išsisprendžia sėkmingai, e, daug kas priklauso nuo balsų ir kartais ne visus tikslus pasiekia Europos Sąjunga, bet yra ir teigiamų atvejų. Pasižiūrėkime į Somalio atvejį ir žmogaus teisų pažeidėjams ten. Kitais atvejais mums galbūt ne taip pasisekė bet e, balansas yra labiau pozityvus negu negatyvus. Dar norėčiau pasakyti, kad kai kurių paminėtų šalių atveju e, apie kai kurias iš tų šalių dar vėliau šiandien kalbėsime, bet norėčiau konkrečiai paminėti vieną, kaip kad kai kurie nariai, tai yra Iranas. Iranas dabar kandidatuoja į tarybos narius. Aš su savim atsinešiau tris pareiškimus, kuriuos padarė vyriausio įgaliotinė užsienio ir saugumo politikai, e, Lady Ashton, dėl padėties Irane ir ji išreiškė rimtą susirūpinimą dėl žmogaus teisų pažydinėjimo Irane. Taip pat smerkia e, įvykdytas mirties bausmes toje šalyje. Ir Iranas dabar yra šalis kandidatė. Kol kas šie dalykai yra nacionalinės kompetencijos klausimas, nes e, atskiros šalis teikia savo atskiras pozicijas dėl narių taryboje, dėl žmogaus teisų padėties ir žmogaus teisų pažydinėjimo, kurie yra užfiksuoti Irane. Tai gali paveikti galimybės Iranui tapti tarybos nare. Tačiau mes turime žengti priekį atsargiai, nesukurti priešingo rezultato, negu kad e, siekiame. Manau, jog ES turėtų gerbti nacionalinę kompetenciją, koordinuoti pozicijas ir būtent tas yra daroma šiuo metu. Mes žengėme į priekį atsargiai. Ponas pirmininkė, manome, kad žmogaus teisų taryba yra forumas, kuriame galime ginti ES poziciją ir taip pat savo ryš, mūsų ryštas dalyvauti šioje taryboje yra toks, kai, kad nenorime grįžti prie buvusios anksčiau padėties šioje srityje. Žmogaus teisės yra universalios ir jas reikia ginti, nežiūrint tradicijų, sienų ar kitų dalykų. Nes tai yra labai susiję artimai su žmogiškąja prigimtimi, su žmonėmis. Ačiū. You, Dėkuoju, dabar žodžiu suteikiu komisijos nariai, ponai Georgievai. Dėkuoju. Pone pirmininkė, ir dėkuoju visiems Europos parlamento nariams už jų išsakytas rekomendacijas mes pasistengsime aptarti jas su aukščiausiųjų įgaliotiniu. Aš norėčiau sureaguoti dabar į kelis konkrečius klausimus bei pastabas. Pirmiausia, apie Iraną. Aš pritariu Ispanijos pozicijai Irano klausimu ir galiu tik tai pabrėžti, kad kiekvienas išrinktas tarybos narys turėtų praktikoje įrodyti, jog jis e, yra pasiryžęs gerbti žmogaus teisės bei jas visai skatinti. Labai liūdnas incidentas Kuboje, kurio metu žuvo žmonės. Aš kalbu apie poną Zapatą. Norėčiau e, išsakyti užuojautą jo šeimos nariams bei griežtai pasmerkti tai, kad daugiau nei 200 politinių disidentų vis dar yra laikomi kalėjime Kuboje. Nes, nes tai aiškiai parodo, kad Kuba negerbė pagrindinių žmogaus teisų. Komisija ragina Kubą įgyvendinti savo įsipareigojimus prisimtus pagal tarptautinę teisę be jos išlaisvinti. Mes tęsime dialogą žmogaus teisų klausimais su Kubos valdžia ir pasinaudosime šiuo dialogu tam, kad galėtume paspausti Kubos vyriausybę žmogaus teisų srityje. Daug kas e, ragino ES kalbėti vienu balsu žmogaus e, teisės klausimais. Komisija nuširdžiai tam pritarė. Kalbėdama apie gazą, aš manau, kad išsamiau galėtume šį klausimą svarstyti, kai perėsime prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra prie Goltino pranešimo. Ačiū labai, buvo pateikti šeši rezoliucijų projektai diskusijų pabaigai. Ir e, pas, pakeitimų teikimo terminas taip pat pasibaigė siekdami iš tikrųjų pademonstruoti solidarumą su šio posėdžio pirmininku, kuris kenčia nuo peršalimo, tai jis būtų labai dėkingas, jeigu jam aspirino kas nors galėtų atnešti dabar. Dabar mūsų darbo atvarkė yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl Izraelio ir Palestinos. Pirmiausiai tarybos vardu žodis teikiamas Lopės Garyga. Ačiū, pirmininkė.